parengsime direktyvos pakeitimus tam, kad sustiprintume intelektinės nusivybės e, teisų apsaugą visoje Europoje. Dėkuoju. You, Dėkuoju komisijos nariui. Pranešimas, jūsų pasisakymas sutiktas labai teigiamai. E, Dėkuoju pranešimo autoriai Balsuosime rytoj 12 val. Dabar pereiname prie pono Ferreros pranešimo dėl komisijos komunikato bendrijos stichinių ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencija. Suteikiu žodį pranešiui, ponas Ferrero. Žodis jums keturioms minutėms. Dėkui, pirmininkė, ponė komisara, ponios ir ponai. Pereitais metais e, ne vieną kartą Spaudoje skaitėme apie e, karščio bangas, potvinius, sausras ir kitas gaivalinės nelaimės, kurios atnešė daug nuostolių e, atskiriams regionams, ekonomikai apskritai. Per pastaruosius septynius metus e, jau veikia Europos solidarumo fondas. Komisija gavo 62 prašymus pasinaudoti šio fondo lėšomis. E, labai didelių nelaimių atveju. E, e, kitos nelaimės katastrofas tokio prašymo neiššaukė, nors ir jos padarė didelį poveikį ten gyvenantiems žmonėms. Tokios katastrofas visada yra neteisingos, jos visada E, labiausiai e, pažeidžia neturtingiausių visuomenės sluoksnių interesus. Todėl mums e, reikia sistemos, kuri galėtų mm, išlyginti skirtingų regionų ar praščiau išsivyščiusių regionų galimybės gamtos nelaimės e, daugeliu atveju yra sukeliamas žmonių, todėl e, joms e, galima užkirsti kelią. Jos yra netinkamas politikos, ar tai būtų aplinkosaugos ar žemės ūkio politika pasiekmi. Todėl bendroji žemės ūkio politika turėtų atsižvelgti į tai, kad kai kurių regionų gyventojams e, atsiranda papildomas pavojus. Šią tendenciją reikia sustabdyti. Turime užtikrinti, kad ES erdvinė e, zona būtų e, naudojama subalansuotai. Tai ypač svarbu užkirtant kelią katastrofoms. E, pranešime yra daug rekomendacijų, daug parlamentarų bei įvairių komitetų narių pateikė savo pasiūlymus, e, juos pateikė ir pranešėjas, ir e, kiti autoriai. Noriu visiems padėkoti, padėkoti už tai, kad jie atvirai diskutavo šiuo klausimu paminėsiu kai kurias e, rekomendacijas. Visų pirma, mums reikia e, nelaimių prevencijos fondo ES. Mums reikia geriau koordinuoti prevencinės priemonės tarp valstybių narių, kad sumažintume riziką e, labiausiai pažeidžiamuose srityse reikia, kad geriau tarpusavyje saveikautų įvairios įspėjimo sistemos, mums reikia stebėsenos sistemos e, e, sausrų atvejams stebėti, reikia tam tikro centro, kuris koordinuotų kovas su gaisrais ir e, mums reikia solidarumo fondo, kad mūsų veiksmai būtų geriau koordinuoti ir veiksmingesni. Pone pirmininkė, e, ponas komisarė, e, E, šis parlamentas yra prieėmęs daug panašių rezoliucijų, kuriuose kalbama apie e, nelaimių prevenciją, e, bet pastaroji akcentuoja, kad visos siūlomos rekomendacijos pagaliau turėtų būti įgyvendinamas praktikoje. Deja, pernelyg daug jų yra neįgyvendinta ir komisijai tenka atsakomybė už tai, kad kai kas yra neįgyvendinta. Mes remiame uh, E, jūsų veiksmus, mes paremsime e, e, viską, ką jūs padarysite, kad tos rekomendacijos būtų įgyvendintos praktikoje. Dėkuoju, penki asmenys, ponas Neveris, ponas Duhan, ponas Keli, ponas Mikolašik ir ponas Jar paprašė žodžio. Prašau, pirmasis, ponia Potran Nevas. Aš vrea să felicit domnule președinte mai întâi aș vrea să No, no, no, no, sorry. Start again. The first is Mr. Neves. Mrs. Patrau Neves. Atsiprašau, ponia Patranovas. Obrigada, senhor presidente, senhor comissário. Dėkoju, ponia pirmininkė. Gerbiamas komisarė, šis pranešimas iš tiesų yra labai svarbus, nes šiuo metu mes susidurėme su vis daugiau stichinių nelaimių ir dažnai tas nelaimę sukelia žmogaus veikla ir tai e, turi e, did, didžiulės aplinkosauginės ir socialinės pasiekmes. Taigi pagrindinis dalykas turėtų būti prevencija. Aš buvau šešėlinė pranešėja Žemės ūkio komitete, kai buvo nagrinėjama ši tema ir aš norėčiau padėkoti kolegijai Ferrerai, nes mes tikrai puikiai bendradarbiavome ir mums pavyko pasiekti, kad daugelis mūsų nuostatų būtų įtrauktos į šį pranešimą. E, kalbant apie gaisrus ir apie e, dikumėjimą ir apie sausras, reikia pasakyti, kad e, šios, šie reiškiniai sukelia didžiulės agrarinės pasiekmes ir Portugalija ypač yra paliesta šių stikinių nelaimių ir žala Pavyzdžiui, gaisrų yra 3,5 milijardai eurų. Taigi, man atrodo, labai svarbu vykdyti prevencinę veiklą. Tai parašyta ir šiame pranešime. Taip pat, man atrodo, mums reikia privalomos europinės draudimo sistemos ir taip pat geriau e, panaudoti solidarumo fondo lėšas. Ačiū. Dėkuoju. Toliau kalbės ponas Duka. Dėkuoju. Aš norėčiau padėkoti dokumento rengėjai. Stichinių nelaimių, miško gaisrų, potvinių skaičius pastraisiais metais e, padidėjo. Nukentėjo daugybė žmonių, padaryta žala ir, e, ir materialinė žala. Sunaikintas nacionalinis e, ir kultūros paveldas daugybėje valstybių narių. Taigi, turime rimtai susirūpinti stichinių nelaimių prevenciją. Ši prevencija turėtų tapti viena iš mūsų politikų. Tačiau ją gyvendinant e, būtina apsaugoti ir įvairovę. Kai kurioms valstybėms narėms reikia padėti, kadangi jos savo jėgomis nepajėgia dar tinkamai uh, užkirsti kelią stikiniams nelaimėms. Keli. Kaip jau buvo e, paminėta, žmogus sukeltos nelaimės uh, uh, tampa vis dažnesnių reiškinių ir praeitais metais mano šalis nukentėjo nuo potvinių ir aš norėčiau padėkoti po komisijos nariui, ponui Barnie ir komisijai už uh, jų lankstumą ir už tai, kad jie skiria mums lėšų 30 milijardų iš solidarumo fondo. Ar visi pritarė tam, kad mes turime e, taikyti prevenciją ir tarpinės e, e, priemonės? Būtina yra, būtina yra rūpintis upėmis tam, kad jos galėtų absorbuoti daugiau vandens. Ir kaip ir pasakė pranešėja, komisija dabar turėtų pasinaudoti savo turimą įtaką, savo galę tam, kad būtų taikomos tinkamos nelaimių prevencijos priemonės. Bandun. Next speaker, Mr. Mikolasic. Toliau kalbės ponas Mikolašek. Vážený pán predseda, pán komisár, v priebehu Pirminkė, e, ponė komisarė, e, per pasarusius metus e, daug valstybių narių smarkiai nukentėjo nuo stichinių nelaimių. Visą tai kainavo ne tik labai daug pinigų, bet pareikalavo ir žmonių gyvybių. Tos gamtos nelaimės nepripažįsta valstybių sienų. Todėl mums reikėtų veiksmingiau naudoti solidarumo fondo lėšas, e, daryti tai skaidriau ir lankščiau. E, čia labai stiprus turėtų būti regioninis aspektas. Neturi būti atstumti tie regionai, kuriems pagalbos reikia labiausiai. Ir žinoma, reikia geriau bendradarbiauti ir keistis patirtimi, ypač e, greta sienos esančiose regionuose. Dabar žodis ponui Jar. Pone pirmininkė, Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad aš tiesiog papildysiu prieš mane kalbėjusius kolegas, nes kalbant apie finansinės sąlygas, kurios padėtų kovoti su stichinių nelaimių padaryta žala, reikia pasakyti, kad e, mano gimtajame regione, Saksonijoje, kur e, buvo upių potviniai, e, atitinkama situacija parodė, kad reikia gerinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių, kad reikia suderinti prevencinės priemonės, nes iš tiesų e, upė teka per daugelį valstybių narių. Taigi yra labai svarbu, kad mes pagerintume komunikaciją, bendravimą tarp valstybių narių. Todėl yra labai svarbu, kad mes kalbėtume apie tarp valstybinį bendradarbiavimą, nes stichinės nelaimės nesustoja prie valstybių sienų. Tik tai veikdami iš vien galėsime veiksmingai su jomis kovoti. Ačiū. Ir paskutinė kalbėtoja, panė Papandopolų. Σε όσα έχουν λεχθεί θα προσθέσω αυτά που έχουμε γράψει στη γνωμάτευση. Dėkuoju, pirmininkė. Aš tiesiog norėčiau kai ką pridurti prie to, kas jau buvo pasakyta. Aš esu pranešėja piliečių teisų komitete. Uh, Mūsų komiteto parengtoje nuomonėje yra pabrėžiama, kad visiškai teisingai kalbame apie bendradarbiavimą, solidarumą, tačiau svarbu yra nepamiršti ir nediskriminavimo principą. Į šį principą būtina atsižvelgti teikiant pagalbą. Aš kalbu apie pagalbą e, tiems regionams, kurie nukentėjo nuo įvairių stichinių nelaimių. Negali būti jokios diskriminacijos dėl rasės, dėl e, odos spalvos ar dėl bet kokių kitų priežasčių. Visiškai nesvarbu, kokios kilmės žmonės nukentėjo. Nelaimė aukos yra nelaimio aukos, bet to svarbu yra taip pat nepamiršti žmogaus teisų. Taip, mes jums dėkojame taip pat ir už tai, kad būtent jūs sugalvojate uh, e, graikiškos kilmės žodį katastrofa. Ponas Barnė, dėkoju ponė pirmininkė, e, dėkoju ponui Ferrerai visų pirmiausia. Savo uh, kolegės, kuri šiandien negali dalyvauti posėdėje vardu, noriu uh, E, nuoširdžiai padėkoti už savo laikį, puikų pranešimą. Na, o iš tikrųjų, pritariant ponui Mikolašič, turime pasakyti, kad e, pastaruoju metu tikrai matome labai daug gaivalinių nelaimių, tame tarpe ir Pakistane, ir Haityje, bet taip pat ir Europoje, ir pietų, ir vidurio Europoje, Ir kaip jau čia buvo pasakyta, ir Madeiroje, Portugalijoje buvo kalbėta apie potvinius Saksonijoje. Na, o aš negaliu neprisiminti 2002 metų, kai aš e, kuravau regionų plėtros reikalus ir kai mes e, kaip tik ir suformavome solidarumą fondą, kuris iki šiol yra deramai panaudojamas. Be abejo, mes turime ir toliau e, gerinti procedūras, e, didinti mūsų gebėjimus, reaguojant į nelaimės, užsimant prevenciją, nes prevencija visada geriau negu kad vėlesnis e, reagavimas Komisija rengia visus e, savo dokumentus atsižvelgdamas į būtinybę tobulinti ir prevenciją, ir reagavimą. E, buvo kalbama apie valstybių narių e, bendradarbiavimo svardą prevencijos srityje. E, ponas Luhan kalbėjo apie tą patį, taip pat apie solidarimo fondą. Na, o poniai Papana Popanipolu e, galiu pasakyti, kad e, fondas yra valdomas nešališkai, objektyviai ir iš solidarumo fondo yra finansuojamos neatidėliotinos priemonės. Komisija vertina visų tų priemonių veiksmingumą, sudarnėjame dabar tam tikrą prevencinių priemonių katalogą, E, galvojame, e, kurioms iš jų e, tiktų europinis finansavimas, nes iš tikrųjų investavimas į prevenciją leidžia sutaupyti atstatymo išlaidas. Sutinku su ponu Ferreira, kad mums reikia toliau tobulinti metodologiją, E, sudaryti rizikingų zonų žemėlapius, e, pasinaudoti pačią geriausią egzistuojančią praktiką, e, numatyti ne tik bendras priemonės, europinės priemonės, bet ir specifinės priemonės kovoti su gaisrais ir su kitomis stichinėmis nelaimėmis. Šiais metais ketiname parengti žalėje knygą e, dėl prevencijos e, centro. Na ir pagaliau tikimės, kad tai padės, kad tie bendri veiksmai padės mums geriau e, pažinti stichinės nelaimės ir numatyti priemonės su jomis kovoti. Čia turėtų prisidėti ir Europos civilinės apsaugos pajėgos, ir komisija, ir ponė Georgieva konkrečiai neužilgo pateiks savo pasiūlymus dėl ES reagavimo nelaimio atvejais gebėjimų didinimą. Ir iš tikrųjų e, tai, ką jūs siūlote, komisija siūlys valstybės, e, valstybėms narėms ir aš tikiuosi, kad mes galėsime veiksmingai veikti šią kryptimį. Ačiū ponui komisijos nariui. Diskusiją šiuo klausimu baigėme ponui Ferevai. Dėkuoju už pranešimą. Balsuosime rytoj vidurdienį. Dabar paskutinis darbo tarkės punktas. E, ponios Teoharus pranešimas, skurdo mažinimas ir darbo vietų kūrimas besivystančiose šalyse. Ir pirmiausia, suteikiu žodį pranešiai.